Bene, colleghi, l'ordine del giorno reca le dichiarazioni del... Mėly kolegos, kitas darbo atverkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimas dėl padėties Bulgarijoje. Iš karto suteiksiu žodį. Ministro pavaduotojai, Panališkevičiai, prašom. President, honorable members, pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, komisijos vicepirmininkė. Labai džiaugiuosi galimybę šiandien stovėti čia ir kitas 179 dienas. Aš būsiu dažnas svečias čia ir partneris, pasiryžęs labai aktyviai ir konstruktyviai dirbti su jumis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, Jūs pakvietėte pirmininkaujančią valstybę pateikti pareiškimą dėl dabartinės politinės situacijos Bulgarijoje. Tai klausimas, kuris, kaip žinau, suteikia pagrindo nerimauti šiam parlamentui. Aš vertinu tai, kad politiškai tai yra klausimas, kurį jūs galvojate, kad e, tikrai yra vertas diskusijų ir todėl visiškai gerbiu jūsų pageidavimus rengti tokias diskusijas. Jūs pageidavote tarybos dalyvavimo. Esu pasiryžęs išklausyti jūsų nuomonės, kurias jūs norėtumėt perteikti šiuo klausimu bet e, bijau, kad šiandien neturėsiu galimybės išsakyti e, pozicijos tarybos vardu, kadangi taryba neaptarė vidinės situacijos Bulgarijoje ir todėl e, negalėtų nieko pasakyti šio klausimu. Gan reta tarybai renkti diskusijas, kurios būtų susijusios su vidinė situacija, bet kurie iš valstybių narių. Bet aišku, um, Europos parlamentui tai yra visiškai kitokia situacija. Europos parlamento vaidmuo yra aptarti aktualius klausimus. Ir ypač tuos klausimus, uh, kur, uh, kurie konkrečiai mm, kelia nerima ir tai yra jūsų vaidmuo. Mano vaidmuo yra atstovauti tarybai, mm, kur tarybai, kur dirba 28 valstybės narės, taip pat ir Bulgarija. Taigi aš dabar išklausysiu jūsų nuomonių ir mano užduotis čia atstovauti pirmininkančiai valstybei. E, ta užduotis nėra paprasta. Aš kiek įmanoma perteiksiu tarybos poziciją parlamentui, bet taip pat stengsiuos veikti kaip kanalas, kuris perdotų jūsų poziciją atgal tarybai. Ir Todėl labai atidžiai, su dideliu dėmesiu klausysiuos šių diskusijų ir atidžiai pasižymėsiu visą spektrą nuomonių, kurios be jokių abejonių bus išsakytos čia šį vakarą. O kol kas norėčiau padėkoti Jums uždėmesi. Grazie, la parola alla komisarė Reding. Dėkoju. Komisijos narė ponė Reding. Ačiū ponė pirmininkė. Europos komisija su susirūpinimu stebi pastaruosius poslinkius Bulgarijoje. Nors mes gerbėme nacionalinės kompetencijas, tačiau kai kurios situacijos gali turėti padarinių visai Europos Sąjungai. Ir konkrečiai kalbu apie kontroversišką situaciją dėl Bulgarijos nacionalinės saugumo agentūros vadovo paskirimo. Ši institucija uh, perkelus atitinkamas kompetencijos ribas yra labai svarbi kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Europos komisija atsižvelgia ir sveikina tai, kad Bulgarijos parlamentas balsavo už tai, kad tas kontroversiškas paskirtas asmo būtų pakeistas. Pirmininkas Barosas susitikęs su ministru pirmininku prieš Orešarskį prieš dvi savaitės labai aiškiai pasakė, kad poslinkiai kelia susirūpinimą ne tik Europos komisijai, bet lab, būtent tai kelia susirūpinimą ir Bulgarijos visuomenėje. Šiame kontekste komisija akcentuoja tai, kad reikia stebėti, kaip skiriami pareigūnai strategiškai svarbius postus ateityje. Tai yra, turi būti atviras, skaidrus procesas, remiantis kandidatūrų nuopelnais. Dabartiniai politiniai įvykiai, viešos demonstracijos Bulgarijoje rodo, kad reikia reformuoti valstybę. Tie protestai taip pat rodo, kad yra gilių susirūpinimų Bulgarijos visuomenėje dėl teisinės valstybės principų. Bulgarija privalo ir toliau vykdyti reformas ir atėjo laikas dabar tas pastangas sustiprinti ir reformuoti teismų sistemą ir kovoti su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu. Europos komisija ir toliau per bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmus, kurie suteikia jai ypatingą vaidmenį remiant ir stebint pažangą Bulgarijoje, e, stebės, stebės situaciją šioje srityje. Ir komisija pas, turi pasirūpinti, kad e, valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų pagal ES e, teisės aktus ir mes imsimės visų turimų priemonių šiuo atveju Bulgarijos atveju komisija yra pasiryžusi toliau padėti Bulgarijai tam, kad ji pasiektų rezultatų ir atliktų reikiamas reformas. Bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas yra veiksminga priemonė šiame kontekste. Grazie, o... Dėkoju komisijos vicepirmininkiai. Dabar perėsime prie politinių frakcijų kalbėtojų. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu pasisakys ponas Weberis. Pusantros minutės, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Pane vice komisijos vicepirmininkė. Na, aš e, dabar pažiūriu, kas šalia manęs sėdi ir matau, kad socialistai arba socialdemokratai praktiškai nesidomi pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis nei Vengrijoje, nei Bulgarijoje. Na, matau, kad kai tik tai kameros išsijungia, socialistai išėjo iš salės. Tai yra toks politinio gyvenimo supratimas. Taigi, ponios ir ponai, aš negavau jokių atsakymų savo klausimus. Nesvoboda būtent kalbėjo apie Bulgaro vyriausybę, kad e, socialistai, kurie sudarė koalicinį vyriausybę, dabar turės nuryti karčią piliulę, tai būtent vokiškai kalbant, e, karčią rupūžę būtent susidėdami su, e, su nacionalistais. Bet kodėl jie tai padarė? Taigi, kaip iš esmės įvyko vis šitas procesas? Ar čia rusų įtaka, ar, ar buvo korupcija šiuo atveju panaudota, ar pasidalinta postais? Kodėl į Bulgarijoje būtent susidarė tokia situacija? Komisijos narė būtent teisingai pasakė, kad pirmieji Bulgarijos vyriausybės sprendimai buvo tikrai dramatiški. Prisiminkime, kasgi turėjo būti numatytas kovai su organizuotu nusikalstamumu. Tai būtent neįtin švarios reputacijos žmogus. Mes matome, kad e, žiniasklaidos magnatai tampa kažkokiais aukštais pareigūnais. Ai. Mes matome, kad vis dėlto žmonės neprarado sveiko proto Bulgarijoje ir dešimtys tūkstančių žmonių Bulgarijoje, Sofijoje protestavo prieš tokius vyriausybės sprendimus. Tokiu atveju negalime kalbėti apie teisės viršinybę, apie demokratijos supratimą, jeigu priimame tokie sprendimai. Taigi, iš tiesų, mes turime aktyviai stebėti Bulgariją, kaip ponė Redin kaip tik tai pasiūlė. Mes turime stebėti, kad pagrindinės teisės ir laisvės būtų gerbiamos Bulgarijoje. Mes turėdami socialistus paskatini vis dėlto nekalbėti apie praeitį, nekalbėti apie kažkokias praeities klaidas arba pamokas iš praeities. Mes turime kalbėti apie tai, kad Bulgarijoje turi būti suorganizuoti nauji rinkimai, kad galų gale įsivyrėtų stabilumas ir būtų atkurtos demokratinės vertybės. Uh, Weber, uh, Pone Weberi, ar sutinkate išklausyti klausimo pagal Melinosios kortelės procedūrą iš pono Kirilovo? ponę Weberį. Jūs esate politinės frakcijos e, Europos parlamente kalbėtojas. Jūsų politinės frakcijos dalyvavimas šiuose diskusijose yra dar mažesnis nei socialistų dalyvavimas. Taigi aš galėčiau užduoti jums lygiai tą patį klausimą. Jūsų pastabos buvo bendrojo pobūdžio, o klausimas mano štai koks. Nuo kada Tai, kad kažkas yra ar kažko nėra plenarinių posėdžių salėje, jau reiškia, kad jie išsako ar neišsako savo politinę paramą. Ar jūs galite padaryti skirtumą tarp užsiregistravimo diskusijose ir realios paramos. Mes bandėme dirbti su jumis kartu bandėme įtikinti socialistus sugrįžti į parlamentą. Mums juk reikia, reikalinga ir opozicija. Pane pirmininkė, iš tikrųjų dėkuoju už klausimą. Aš galiu tik tai kalbėti apie save. Aš nuo trečios valandos jau čia esu. Aš kalbėjau apie Vengriją, išaiškiau savo kritinės pastabas. O matau, kad socialistų praktiškai nėra. Konbenito nebėra, Svobodos nebėra, Jie, e, kaip tik tai sprendžia šios klausimus ir rodydavo didžiausią šau, o dabar jų nėra. Tai būtent aš tai ir kritikuoju. Svarbiausias klausimas yra tai, ar socialistai sukaups pakankamai jėgų, kad pasakytų tiesą socialistams Bulgarijoje, tai būtent vyriausybei Bulgarijoje. Na, jeigu būtų e, sudaryta didžioji koalicija e, su socialistais ir kitomis rimtomis partijomis, tada būtų visai kitas dalykas. O dabar socialistai įsileido į vieną bendrą reikalą su velniu. Pone Weberiai, pone Jotova, norėtų Jums užduoti dar vieną mėlynos kortelės klausimą. Ar atsakysite? Weber, колкото повече ви слушам, толкова повече разбирам, че страда. Pone Weberi, aš atidžiai jūsų klausiausi ir man atrodo, kad Jūs, e, visiškai, jūs ne visiškai esate garantuotas dėl savo principų, kai apie Vengriją kalbate, sakote vieną dalyką, kai kalbate apie Bulgariją, sakote visai ką kitą. Ne visiškai suprantu, kaip čia viskas veikia. Gal jūs vadovaujatės kokiais tai nurodymais, nežinau. Taigi, mano klausimas jums štai koks. Bulgarijos vyriausybė išrinkta sąžiningais rinkimais, tai kodėl uh, Kodėl jūs reikalaujate, kad būtų surinkti ankstinti rinkimai Bulgarijoje? Ar būtų priimtina, pavyzdžiui, jums, jeigu aš pareikalaučiau, kad jūsų šalyje būtų surinkti pankstinti rinkimai? Jeigu iš tikrųjų jūs norite palyginti Bulgariją su Vengrija, tada iš tikrųjų galėsiu atsakyti į šį klausimą. Na, tai būtų ta pati situacija, pavyzdžiui, jeigu ponas Orbanas e, sudarytų koaliciją su e, dešiniais radikalais Vengrijoje, tada aš tikrųjų kritikuočiau Vengriją ir lyginčiau ją su Bulgarija. O Bulgarijoje ataka šita nauja partija tai yra, radikal, tai yra dešiniai radikalai. Ir jie yra toleruojami. Ir jeigu socialistų vyriausybė iš tiesų ir toliau norės sudaryti tokią koaliciją, tada mes nepakesime to ir kritikuosime ir toliau. Ačiū. Socialistų vardu, ponas Morais. Ačiū, pirmininkė. Ponui Weberiui norėčiau štai ką pasakyti. Tiesa, pono Dolio juk irgi diskusijose nėra, jūs neminėjote ir kitų svarbių veikėjų, pono konbendito ir panašiai, bet anksčiau kai, jis kaip ir nebuvo socialistas ir nėra socialistas. Taigi būkite sąžiningas. Ką tik kalbėjome apie Vengriją ir Žinau, kad sistemingai analizuojame jų konstitucinius pakeitimus, kurie gali sukelti pagrindinių grėsmių žmogaus teisėms. Tačiau turime aiškiai pasakyti, kad tas klausimas, kurį dabar sprendžiame susijęs su, su Bulgarija, yra visai kitoks. Tačiau irgi kelia rimtų neramumų ir susirūpinimų dėl institucinės reformos pavyzdžiui, kova su korupcija, kaip, kaip teisingai pasakė komisijos narė Bulgarijoje, neteisingas asmuo buvo paskirtas į kovo su korupcija pareigybę. Tai yra ta agentūra, kuri prisideda kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Jei patikimos policijos pareigos, tai tampa tam tikra sukarinta policija. Ir tokių atitikmenų ES daugiau nematome. Tai gali pakengti Bulgarijos pažangai pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą. Tai yra atsiskaitimo procesas, kur ypatingas dėmesys yra skiriamas kovai su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Social, socialdemokratai e, pasiruošia išanalizuoti Bulgarijos e, institucinius poslinkius, jeigu jie kelia nerimo mūsų frakcija ketina lybę klausimus dėl, e, dėl šio klausimo aptarimo. Ir mes ir toliau remsime reakciją į teisinės valstybės principų pažeidimą, pažeidimus. Dėl to įvairiuose pranešimuose, įskaitant ir pranešimą apie Vengriją, mes numatome stebėsenos mechanizmus, kuriuos remiame ir kuriuos siūlo komisija. Taigi mes jiems pritarėme ir tikimės, kad tai tam tikrą prasme galės išsklaidyti tuos susirūpinimus, kurios, e, sakė, apie kuriuos kalbėjo ponas Weberis pradžioje. Tokia būtų pirmoji mūsų frakcijos reakcija. Mr. Morais, uh, uh, do you accept... Pone Morais, ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Prašau, ponas Stojanovas užduoda klausimą. Aš norėčiau pakomentuoti tai, ką jūs sakėte, ponė Moraisai. Tai yra susiję su tuo, kad yra sumaišomos kompetencijos nacionalinės saugumo tarnyboje Bulgarijoje. Jeigu teisingai interpretuoju jūsų žodžius, Jūs manote, kad ši agentūra tampa naujuoju stazi? Sure you... Naujaja štazi. Aš tikrai to nesakiau. Aš sakiau, kad Bulgarijoje tiesiog neteisingas asmo buvo paskirtas eiti labai svarbes e, pareigas kovai su korupcija. Tai yra valstybinė nacionalinio saugumo agentūra ir tos agentūros reorganizavimas, kuris tikrai nepadės kovojant su e, organizuotu nusikalstamumu. Būtent taip aš sakiau. Grazie per eh, il gruppo ALDE, l'onorevole Is. Ačiū ALDE frakcijos vardu, pane Vismanova. Žem, gospožo Reding, kolegi. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Ekonominė finansinė krizė su įvykiai sukrėtė politiškai daugelį valstybių narių ir um, Bulgarijos situacija nėra išimtis, bet priešingai nei tos diskusijos, kurios įvyko dėl atitinkamos valstybės prieš tai Bulgarijoje, įstatymai veikia, institucijos yra suformuotos adekvačiai, Bulgarija pasirinko demokratijos kelią, mes turime demokratinę vyriausybę, kuri laikosi konstitucijos, turime veikiantį parlamentą, nors buvusios vyriausybės nariai nenori nenori dalyvauti parlamento darbe, nevykdo savo pareigų. Ir toliau yra taip pat ir visuomenės protestai, kurie yra demokratiški ir teisėdi, ir vyriausybė įsiklauso į tuos protestus ir um, stengiasi ištaisyti situaciją. Ponas Weberis paminėjo Ataka partija, bet ji nėra koalicijoje su valdančiomis partijomis ir Bulgarijos politikas, kuris pasirėmė atakos palaikymu, buvo buvęs ministras pirmininkas Boras, Borisovas ir tuomet um, nieko nesakė tą partiją gerb, iš tikrųjų piknaudžiavo demokratijos principais, o šiandienos Bulgarijos vyriausybė yra konstruktyvi alternatyva ir reikia suteikti progą dirbti, nes galvojant apie visų interesus, reikia stabilizuoti šią e, valstybę, ruoštis naujiems rinkimams, vykdyti programą sistemą bendrą ir teisinė, teisinė e, valstybė. Tai yra tai, kodėl mes čia esame. Pane Husmenova, ar jūs sutiktumėte atsakyti klausimą pagal mylinę kortelę? Ponės Kovačiavas nori užduoti šį klausimą, prašom. Pane Husmenova, turiu du klausimus, į kuriuos paprašysiu jūsų atsakyti taip ar ne. Ar jūs tikite, kad be parlamentinio elgesio atakos, koks jis bebūtų, ši vyriausybė, pono Rešarskio vyriausybė. Ir jūs sakote, kad tikrai tai, buvo demokra... tai yra demokratiška ir tolerantiška vyriausybė. Taip ar ne, prašom atsakyti. Pone Kovačiavai, jei jūsų partija būtų buvusi parlamente ko, pagal savo pareigas ir tinkamai būtų dirbusi dėl valstybės, o nebūtų palikusi e, savo rinkėjų rinkimo valiai, tai ši Bulgarijos vyriausybė galėtų dirbti dar sėkmingiau. Ir per pastarosius rinkimus Bulgarijoje, ką jūsų partija padarė, visi tą aiškiai matė. Panas Tavariš, pusantros minutės. Ačiū. Kolegos, ką mes čia matome, štai jau vyko diskusijos dėl Vengrijos, dabar kalbame apie Bulgariją, tai yra nauja krizė su kuria susiduria ES. Tai yra pagrindinių teisių krizė. Ji gali būti daug pavojingesnė nei ekonominė krizė. Mes tai žinome iš istorijos pamokų. Yra problemų Vengrijoje, yra problemų Bulgarijoje. Ir pamokos, kurių reikia pasimokyti, yra labai aiškios e, dėl mm, slaptų to saugumo tarnybos pas, vadovo paskyrimas yra pavojingas precedentas Bulgarijoje. Ir valdžia sako, kad tai yra teisinė valstybė, yra demokratinės vertybės ir pagrindinės teisės visiškai gerbiamos. mes negalime leisti mūsų institucijoms pasakyti, kad jos yra bejėgios ir nieko negali padaryti tokioje situacijoje. Todėl mes ir pasiūlėme, kad būtų sukurtas Kopenhagos komitetas, kuris garantuotų, kad būtų laikomas ES teisės aktų ir e, būtų gerbiamos ES pagrindinės vertybės, kurios yra tvirtintos sutarties antrame straipsnėje. Iš tikrųjų, skamba pavojaus varpai, iš tikrųjų, dėl žmogaus teisų situacijos vienoje ar kitoje valstybėje. Taigi mes privalome apginti mūsų piliečius. Valstybės narės turi sureaguoti. Mes turime ginti uh, piliečių teises Vengrijoje, Bulgarijoje, kur tai bebūtų. Ponas Merfi, vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. Bulgarija yra dar viena valstybė, kuri prisijungė prie pasaulinės kovos prieš uh, skurdą ir korupciją. Vienas dalyvių proteste sakė, kad visi esame ten pat Turkija, Brazilija, Bulgarija, kovojame dėl skirtingų priežasčių, tačiau visi norime, kad vyriausybė dirbtų mūsų labui. Mes vieni kitus įkvepiame. Protestai yra populiaraus pykčio išaiška prieš visas partijas. Ir dabar apsi, apsimetinėjamai tos partijos kaltina vienos kitas, norėdamos politiškai gauti naudos iš žmonių skurdo ir vargo kurį sukūrė. Bulgarija yra viena neturtingiausių valstybių ES. 400 eurų per e, mėnesį yra vidutinės atlyginimas, 100 eurų yra vidutinė pensija. Taigi liberalizavimo e, darbo tvarkė yra būtent receptas, kuriant dar didesnį skurdą, vietoj to, kad siektų geresnės ir tikros demokratijos. Labai svarbu, kad šalyje atsirastų tinkamos profsąjungos judėjimai, kurie reikalautų radikalių socialių, socialinių pokyčių. Ačiū ponui Merfiui, dabar ponas Binevas, vieną minutę. Žmonės Bulgarijoje išėjo į gatves. Jie žygiuoja gatvėse ir šiandieną dėl to, kad turi tokią teisę. Tačiau buvo arešto atveju, atsiprašau, anksčiau būtent pasisakymai prieš vyriausybę reiškia areštus. Taigi, kodėl jūs nesižvelgėte į anksčiau tuomet mūsų siunčiamus signalus? Taigi, kolegos iš EPP tikrai yra veidmainiai, nes būtent tuomet buvo atsirado ta opozicija iš niekur. Ji buvo pavadinta demokratinė partija, bet tai buvo tik taip pseudo demokratinė partija, kuri vykdė savo verslo planus. Žmonės nusivylę, žmonės deginosi Taigi, kodėl nieko nedarėte, kai buvo Borisovas, Bulgarijos Gaddafis valdžioje? Kodėl jūs e, pritarėte prezidento išrinkimui, kuris buvo išrinktas sukčiaujant ir padirbinėjant rinkimų rezultatus? E, Ponas e, Stojanovas. Situacija mano šalyje yra gan unikali. Aš labai didžiuojuosi, kad pirmąjį kartą mano šalyje šimtai tūkstančių jaunų žmonių diena iš dienos, jau 20 dienų iš eilės išeina į gatves, gindami savo piliečių teisės. Paprastai kalbant, kas juos privertė išeis, išeiti į gatves? Suprasti nėra taip jau sudėtinga. Ir tai nėra visiškai susiję su tais neutraliais kaltinimais, kuriuos šiandien išgirdome. Pagrindinė problema, ponios ir ponai, yra ta, kad prieš ketverius metus šios partijos, kurios yra dabar valdžioje, buvo priešai. O dabar visiškai nenutar, nenatūraliai frank, fra, pagal Frankensteino kažkokius tai principus jos susivienijo ir suformavo vyriausybę. Štai kur yra problemos esmė. Ir vienintelis demokratinis būdas šioje situacijoje yra nauji, nauji rinkimai ir aiški dauguma. Ačiū ponas Dies Demera. Ačiū, panė pirmininkė. Ponas Borisovas ir ponas Svetanovas vakar atliko tikrai didelį darbą. Jie, jie pradėjo kovą prieš nusikalstamumą. Vyriausybė būtent nori uždaryti tą tarnybą, kuri kovoja su organizuotu nusikalstamumu. Viena vertus, šios funkcijos bus perduotos policijai, antra vertus bus panaikinta institucija, kuri būtent ir skyrė savo pagrindinės jėgas su organizuotų nusikalstamumu. Kodėlgi tai padaryta? Gal čia bandyta paslėpti kažkokius pėdsakus? Kaip jau panas Moraisas pasakė, kad jis turi tam tikrų abejonių dėl to, kad buvo paskirtas į būtent atitinkamą postą kovai su organizuotų nusikalstamumu ponas Beinskis. Aš dabar prisimenu, ką pasakė komisijos narė ponia Reding Visos, visi šie klausimai, šitos problemos tikrai kelia susirūpinimą dėl saugumo Bulgarijoje. Ir šitie saugumo, su saugumo susiję punktai yra labai keblus, nes jie būtent trukdo užtikrinti saugumą ir demokratiją valstybėje. Taigi kokią išvadą galime padaryti? Galime tik tai nustatyti, kad e, socialistų koalicija Bulgarijoje yra remiama 26 e, procentų rinkėjų. Ata, taip pat sudaro koaliciją su ataka, su dešiniais radikalais, kurie a, turi nedidelį rinkėjų, nedidelį rinkėjų palaikymą, tai 7,5 procentai rinkėjų ją palaiko. Taigi 7,5 procentai rinkėjų būtent ir sprendžia Bulgarijos likimą. Ačiū, ponė Dėsdemera. Panas Lopes Agilar. Ačiū, ponia pirmininkė. Kai kurie parlamento nariai, kurie išsakė savo nuomonę dėl pagrindinių teisių padėties Bulgarijoje, jie išreiškė savo nuomonę ir dėl Vengrijos. Tai vadinasi, jeigu mes kritikuojame Vengriją, tai mes turime kritikuoti ir kitas valstybės narės, kuris padaro panašus pa, pažeidimus. Bet Nebūtina mus lyginti dabar socialistų e, parlamentarų e, skaičiaus su EPP parlamentarų skaičiumi čia salėje. Tai dar neįrodo, kad tai viena ar kita frakcija nesidomi tokiamis problemomis. Aš manau, kad vis dėlto mes turėtume kreipti didesnį dėmesį ne į nacionalinius nesutarimus pačiose valstybėse, tai Vengrijoje ar Bulgarijoje. Mes turime kalbėti apie, apie demokratijos vertybės, apie jų gynimą visoje ES ir atitinkamose valstybėse narėse. Na, čia buvo e, parodytos tam tikros problemos, kurios mums yra nepriimtinos. Mes turime atkreipti dėmesį ir į tuos protestus Bulgarijoje, kogi siekia žmonės. E, Ir mūsų Europos parlamentas turėtų būtent rūpintis e, demokratijos kokybę. Yra visai teisėta reikalauti laikytis pagrindinių teisų ir laisvių. Ir tai yra jau nustatyta 2012 metų e, parlamento pranešime, tai, tai kad būtent, būtent turi būti e, siekiama mūsų vertybių tvirtinimo. Ačiū, ponės Pirkerė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabartinė socialistų vyriausybė Bulgarijoje pasirinkdama aukščiausius tarnautojus arba pasudindama į aukščiausius postus atinkamus žmonės padarė labai baisę klaidą. Ir tikrai atrodo dabar apgailėtinai. Pirmiausia, dabar galima abejoti atitinkamų tarnybų kompetencija, tai būtent e, e, saugumo tarnybos e, kompetencija. Dabar ji nebekontroliuojama parlamento. Kitas dalykas, tai kad funkcijos šios tarnybos buvo paskirstos tarp kitų tarnybų ir kad šios tarnybos vadovų buvo paskirtas ponas Pevskis, tai būtent žiniasklaidos magnatas, kuris tikrai yra nepatininkamiausia kandidatūra šioms pareigoms. Aš manau, kad suklošius tokie padėčiai reikia atidžiai stebėti situaciją Bulgarijoje ir daryti atitinkamas išvadas. Ačiū. Dabar minutį suteikiamas žodis ponui Kalfinui. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar aš norėčiau panaikinti visus nesusipratimus. Ir iš karto pas, pasakysiu, kad ataka yra nacionalistų sambūris, kuris, yra, kuris prieštarauja ir ES vartybėms, ir apskaitai ES idėjai. Tai aš tai turiu aiškiai pasakyti. O ankst, ankstesnė vyriausybė, tai vadovaujama Borisovo, būtent buvo labai priklausoma nuo atakos rinkėjų. O siekiant atsikratyti atakos ir jos padidinto E, vaidmens. Tai būtent gerb turėtų prisimti desnį vaidmenį ir aktyviau dalyvauti rinkimuose, kad išstumtų ataką. Tai būtent tai šitą e, partiją, e, kur yra tikrai rimta partija, tai gerb partija, tai ir padės užtikrinti demokratijos viršinybę. Suteikiu žodį poniu galeriui. Išimtinai kalbėsiu angliškai šį kartą. Ponios ir ponai, pagrindinė problema Bulgarijoje yra mano manimu tai, kad m, mm, matome paskutinės akimirkos mėginimus iš nomenklatūros ir jų pasiekėjų tiek a, socialistų tiesiogiai, tiek oligarkų tarp struktūrų su rusų parama galbūt. A, kažką padaryti prieš tai, kol teismai ir kitos institucijos įsitvirtins nepriklausomai, pradės dirbti taip, kaip nustatyta. Ir mm, ar Vigeninas nori atstatyti, pavyzdžiui, Stazė ambasadorius, Dimitrov, pavyzdžiui, um, mes puikiai žinome komunistinę praeitį uh, asmenų. Ir nežiū, nors tikrai bendradarbiavimas buvo puikus su, su kitomis valstybėmis narėmis ir buvo sėkmingai kovojama su organizuotų nusikalstamumu, įdomu, vis tik tai oligarchinės struktūros um, kėlė tam tikrų problemų ir ponas Pevski buvo pagrindinis asmuo, pavyzdžiui, kuris paskleidė per žiniaslaidą dėl e, tų um, e, dėl rinkiminių visų dalykų. Ir Saševski koordinuoja visus tos klausimus Europą. Aš rekomenduoju labai griežtai su juo pasikalbėti. Poštovani, tovrstne razprave so lahko koristne če razjasnijo razmere v državah članicah. kai kurios diskusijos labai gali būti naudingos, jeigu situacija yra aiški valstybėse narėse. Bet kai kuriuose valstybėse, ypač perinamo laikotarpio valstybėse, yra pakankamai sudėtinga situacija. Euroskepticizmas, populizmas ten yra dominuojančios jėgos. Todėl Europinės partijos turėtų susivienyti kovodamas su, su, tokiai, su tokiais uh, eh, reiškiniais. Tai būtent aš čia turiu omenyje EPP ir socialistus. Uh, Tačiau matome, kad e, e, daugumai valstybių bandoma nuversti dešinėsias e, vyriausybės. Čia Slovenijoje, pavyzdžiui, vyko toks, toks sukilimas prieš vyriausybę. Bet kitose valstybėse, nu, čia turiu omenyje Sloveniją, būtent matome, kad kai kurios dešiniųjų vyriausybės būtent kovoja su, e, su korupcija, bet joms yra neleidžiama vykdyti savo veiklos. E, pradėsime dabar spontaniškų pasisakymų atkarpą ir pana Jotova. Jums pirmiausia žodis. Председател, всеки дебат в този парламент и в тази пленарна зала е изключително важен. Ačiū pirmininkė. Kiekvienos diskusijos Europos parlamente yra labai svarbios. Labai džiaugiuosi, kad šios diskusijos buvo įtrauktos į darbo atvarkę. Gaila, kad neturime pakankamai laiko. Jeigu būtų turėję daugiau laiko, būtumėm galėję aiškius faktus aptarti, um, patai paneigiant išsakytą melą. Pavyzdžiui, kas vyksta Bulgarijoje, ger politinė partija nesurinko uh, reikalingos daugumos rinkimuose, nei viena kita partija nenorėjo jų palaikyti, taigi jie negalėjo suformuoti koalicijos. Ir jie, parodydami savo nepasitenkinimą, tiesiog neina į darbą. Europos, e, e, atsiprašau, parlamento nariai neina į darbą, nedirba parlamente. Bulgarijos vyriausybei dar tik tai vienas mėno. Manau, kad jiem reikia suteikti galimybę dirbti, parodyti, kad jų programa efektyvi. Ačiū. Уважаеми господин председател, господа, колеги евродепутати. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Ai, du kartus per e, šiuos Šis mėnesius buvo aptariami įvykiai mano šalyje. Per šį laiką buvo daug demonstracijų Bulgarijoje, buvo priešlaikiniai rinkimai, suformuota nauja vyriausybė, vėl protesto demonstracijos prieš naują vyriausybę galbūt ir vėl bus surenkti priešlaikiniai rinkimai. Tiesiog žmonės nepasitikė politikais. Taigi dabar Jie atsigręžia į Europą ir nori išgirsti uh, Europos politikų nuomonę. Deja, iš to, ką matau čia, man atrodo, kad uh, jie turi rimto pagrindo nustoti tikėti, pasitikėti ir Europos politikais. Deja, tai yra labai delinga dirba euroskepticizmui ir radikaliam nacionalizmui. Uh, O aš norėčiau, kad Bulgarijos piliečiai pamatytų, jog čia, Europos parlamente, vis situacija yra ginama su ryštu ir objektivumu. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes gerbėme daugumos valią šiandieną, nes dauguma nusprendė surenkti šiandien šias diskusijas. Mes gerbėme demokratinius principus, tačiau šios diskusijos rodo, kad trūksta tiesos. Ir gerb partijos dėka, jų rėmėjų dėka. Žmonės išėjo į gatves dėl to, kad gerb vyriausybės rezultatai katastrofiški. Ir tuo metu Europos parlamente apie tai nebuvo kalbama. Ir dabar, kai gerb jau nėra valdžioje, tokios diskusijos vyksta. Be kita ko, Čia yra teigiama, kad Borisovas vėl turėtų valdyti Bulgariją. Ir dar kitų iškaipytų tiesų. Nepamirškime, kad situacija mano valstybėje yra ypatinga dėl kelių priežasčių. Žmonės išbalsavo gerb partiją po trejų su pusę metų kantrybės ir po laikinosios, tai, tai buvo laikino vyriausybė, kuri buvo nesėkminga rengiant sąžininkus rinkimus. rinkimus. Taigi kaip galima būtų nepamiršti tokių e, pasiklausimo ir visokių kitokių e, skandalų. Ar jūs priimsite klausimą? Taip. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, ponė Liupčiava, Liupčiavos e, anksčiau nebuvo diskusijose ir ji taip pat ir anksčiau nematė ankstesnių diskusijų, kurios tuomet buvo surinktos prieš gerb partijos valdžią. Tačiau prašau nekalbėti žmonių vardu. Laimiai Bulgarijos žmonės nenori jūsų. Jie nebalsavo už Bulgarijos socialistų vyriausybę ir laisvių, laisvių judėjimą, kurį remia ataka ar šiandien galėtumėte valdyti be atakos? Mano toks klausimas. Jūsų atsakymas, prašau. Bulgarijos, žm... Bulgarijos žmonės išsakė savo nuomonę rinkimuose. Yra parlamentinių partijų, kurios pateko į parlamentą, e, su, išskyrus gerb. Gerb partija boikotuoja parlamentą ir dabar žemina parlamentą kaip instituciją. Ataka, kita vertus, neremia dabartinės vyriausybės. Ir visi puikiai tą žino, įskaitant ir jūs, ponia Kovačiavai. Dėkoju dabar žodis. Kaza. Ačiū, ponė pirmininkė. Galime labai daug kalbėti apie dvigubus standartus. Jau dviejus metus Borisovo vyriausybė buvo remiama atakos. Taigi štai matome dvigubo standarto pavyzdžių. Pastaroji vyriausybė nuolatos vykdo pasiklausimus ir dabar naujoji vyriausybė bando sutvarkyti saugumo sektorių. Borisovo vyriausybė reketavo verslą, faktiškai šantažavo verslininkus ir EPP panašu tai nerūpėjo. Dabar staiga, kai vyriausybė nori vesti dialogą su uh, pilietinė visuomenė ir verslo atstovais EPP pasisako prieš tai. Taigi, kaip tai galėtų būti įmanoma, juk kalbame apie vyriausybę, kuri dirba dar tik mėnesį ir bando Bulgariją sugražinti demokratijos kelią. Štai vėlgi dvigubas standartas. Dėkoju, ponė komisarė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Teisybė tiesa yra akla ir komisija ir toliau išliks budri Bulgarijos atveju atžvilgiu, kaip ir bet kurios kitos valstybės narės atžvilgiu ir nedvėjodama imsi savo įgaliojimų, jeigu bus pažeidimų, kalbant apie valstybės, ES teisės aktus arba rimtų ES vertybio pažeidimo atveju. Gerbiami parlamentarai, tas sakinys, kurį nekartą jau girdėjote, kuris buvo pasakytas ir šiandien nes komisijos pareiškimas diskusijose dėl Vengrijos šiais metais, praeitais metais, kartojamas ir šiandieną. Komisija buvo budri ir reagavo vienos valstybės narės atveju, tą patį darys ir bet kurios kitos valstybės narės atveju ir atžvilgiu. Žinome, kad politinė padėtis Bulgarijoje yra polarizuota, Dėl to komisija kreipėsi į visas politinės jėgas Bulgarijoje, prašydama konsensuso, stabilumo ir šalies klėstėjimo. Pirmininkė, tos dvi diskusijos, kurios įvyko šiandien parlamente, rodo, kaip svarbu ES visai skatinti teisinės valstybės principus. Kai kurios priemonės jau egzistuoja, bendradarbiavimo ir tikrinimo priemonė, pavyzdžiui, ir mes galime pasikliauti, pasitelkti patirtį. Tačiau turime sustiprinti savo pajėgumus ir geriau išspręsti problemas dėl teisinės valstybės principų. Ta patį sakiau, apibendrindama diskusijas ir dėl Vengrijos padėties. Taigi sveikinu tai, kad visos Europos institucijos yra įsitraukusios į dialogą šiuo klausimu kartu su teismų institucijomis, kadangi visi tuo yra suinteresuoti ir ypač ES piliečiai, kurie tikisi, kad jų teisės ir laisvės būtų apsaugotos visur. Dėkoju komisijos nariai ir pabaigai tarybos vardu kviečiu e, pona Leškevičių. President, honorable members pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, e, gerbiama komisijos vicepirmininkė, labai atidžiai klausiausi diskusijų ir deramai pasižymėjau e, visą spektrą nuomonių, kurios buvo išreikštos šiuose diskusijose nebūtų tinkama, jei aš kaip tarybos atstovas sureaguočiau į tą susirūpinimą, kuris buvo išsakytas dėl dabartinės politinės situacijos Bulgarijoje. Bet daugelis iš jūsų aiškiai išsakėte tvirtą poziciją dėl pastario laikotarpio įvykių. Ir informaciją apie šias diskusijas aš perduosiu kolegoms taryboje. Esu dėkingas Jums už suteiktą galimybę pirmininkaujančiai valstybei dalyvauti šiose diskusijose. Ačiū. Baigėme šias diskusijas pagal 216 straipsnio ketvirtą dalį. Noriu informuoti, kad nėra reikalavimų pataisyti a, protokolą, taigi laikoma, kad jis yra patvirtintas. Dabar pagal darbo tvarkę bus.